Na, nu, dabar pereisime prie rezoliucijos dėl spaudos laisvės Kenijoje. Ponas Matsakis, dvi minutės. Pone pirmininkė, ponė komisarė, spaudos laisvė yra tas pats, kas demokratijos ir išaiškos laisvė. Aišku, tai nėra taikytina idealiai mūsų visuomenėje, kur žiniasklaidos baronai ir taip pat politiniai įsikišimai, partiniai įsikišimai trukdo tos laisvės įgyvendinimui. Tai yra akivaizdu vakarų pasaulyje, įskaitant ir JAV, kai kurias ES valstybės narės. Tačiau bent jau kalbant apie įstatymus, žiniasklaida mūsų visuomenėje gauna teorinę teisę būti ginamai ir veikti kiek, galima, kiek įmanoma sklandžiau. Tačiau dėja Kenijoje taip nėra. Ten vyriausybė taiko teisinės priemonės, kurias galima naudoti persekiojant žiniasklaidą Dėl to mes reikalaujame, kad Kenijos valdžios institucijos persvarstytų savo poziciją ir savo žiniasklaidai suteiktų teisinę laisvę, kuri yra reikalinga tam, kad jie bent jau pabandytų funkcionuoti, kuo galima demokratiškiau. Kenijos vyriausybė turi suprasti, kad spaudos apsauga, spaudos laisvė yra esminis jų valstybės siekio tapti geresnė, sukurti geresnės uh, gyvenimo sąlygas elementas. Ir mes manome, kad ši rezoliucija nebus vertinama kaip kišimasis, o kaip draugiškas patarimas Kenijos vyriausybei. Ir į šią rezoliuciją bus rimtai atsižvelgiama ir kad racionaliai bus apsvarstyta dabartinė situacija. Dėkoju. Pone Geringer de Odenberg, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kenija atsidūrė rimtoje politinėje krizėje. Prezidentas pasisako prieš spaudos ir žiniasklaidos laisvę. Yra pažeidžiama žmogaus teisų deklaracija ir Afrikos žmogaus teisų hartija. Sausio antrąją dieną jis pritarė taip vadinamojo ryšių įstatymo pakeitimams, tokiu būdu valstybei suteikdamas daugiau teisių kontroliuoti e, radio ir televizijos transliacijas. Tartautinė bendruomenė mano, kad tai yra tiesiog žiniasklaidos cenzūravimas. Be kita ko, nepaisant prezidento pažadų, jis nesikonsultavo primdamas šį bei kitus sprendimus, sprendimus, kurios priemė premjeras, tai reiškia, kad krizė gilėja. Taigi, ES negali nusisukti nuo tokių dalykų. Mes sveikiname pirmininko patikinimą, kad bus peržiūrėti pakeitimai, kad bus konsultuojamasi su visomis politinėmis jėgomis valstybėje, kad visuomenė taip pat priimtų tuos sprendimus. ES pritarė visoms šioms iniciatyvoms, jas stebi, norint e, propaguoti pluralizmą ir demokratinės visuomenės principus. Taip pat bandoma yra normalizuoti padėtį Kenijoje. Yra nuspręsta įsteigti specialų komitetą, kuriame dalyvautų vietos ir nacionaliniai ekspertai, kur, kurio darbas būtų patraukti baudžiamojim atsakomybėm atsakingus už tuos atsakingus, atsakingus asmenis. Tokiu būdu užkirsime kelią humanitariniai katastrofai toje valstybėje. Dėkoju. Ponas Berkas, dvi minutės. ponas Kabakė ratifikuodamas šį e, įstatymą apribojo žodžio ir minties bei lais, e, spaudos laisvę, kurios yra universalios laisvės ir taip pat yra ribojamos ir žmogaus teisės. Na ir tai suteikė papildomos valdžios informacijos ministrui Kenijoje, pavyzdžiui, nuliuojant. E, transliacijos leidimus arba leidimus, suteikti leidimus atlikti kratą. E, Taigi visiškai negirbamas spaudos teislės, tačiau norėčiau pasižiūrėti prezidento Kibakės sprendimu peržiūrėti šį sprendimą. E, spaudos ir žodžio laisvė viena iš pagrindinių teisių, kaip tai numatyta universalioje žmogaus teisų deklaracijoje. Todėl aš siūlau raginu Kenijai pradėti uh, uh, diskusijas su suinteresuotais asmenėmis ir uh, ir nepažeidinėti vienos iš pagrindinių žmogaus teisų. Taip pat reikėtų nutraukti nebaudžiamumo kultūrą Kenijoje ir patraukti kaltuosius atsakomybėn. Ir Taip pat manau, kad tarptautiniai teisės ekspertai galėtų atlikti tyrimą Kenijoje ir prisidėti tai prie spaudos laisvės. Dėkuoju. Ponas Mairis, dviems minutėms. Ponas Mairis, vieną minutę. Pone pirmininkė, Kenijos praeitie būta daug smurto. Po antrojo pasaulinio karo, kai Europoje išlėto buvo pradėta sutikti su mintimi, kad uh, Afrikos šalis nusipelnė nepriklausomybės, turi teisę nepriklausomybę, tai tuomet Zimbabvė ir Kenija buvo paliktos nuo šalyje nes tuo metu buvo teigiama, kad koloniniai uh, e, interesai buvo tokie dideli ir todėl nevertėjo palikti šių šalių jų gyventojų nuožiūrai. Ir Kenijoje nepriklausomybė nebuvo atgauta ne taikiai, o priešingai turėjo būti išsikovota jėga. Ir būtent todėl buvo sukurta tos sukurta um, smurto ir grasinimo atmosfera, kurios pasiekmes vis dar matome. Per e, naujausius e, rinkimus vėl paaiškėjo, kad kukujų e, tautos atstovai negali būti renkami, nors Vėlgi dabar pasidalijus valdžią tarp skirtingų gyventojų grupių atrodo įsitvirojo taika. Panašus kompromisas buvo e, griežtai konfr, e, kritikuotas Zimbabvės atveju, tačiau dabar Kenija džiaugiamasi šiuo kompromisu kaip sėkme. Na, Keniją dažnai giriame už. E, tinkamą aplinką investicijoms, turizmui, e, spaudos laisvę, tačiau dabar Kenija nebelaikytina sėkmingai besivystančią šalimi, nes ten, pavyzdžiui, dabar trūksta um, maisto produktų, stabdama ekonominė veikla. Na, be to, uh, prezidentas uh, išnuomojo didelius e, žemės ūkio naudmenis uostos statybai ir daugeliu priemonių prezidentas ėmėsi nepasikonsultavęs su ministru pirmininku. Na ir dabar jeigu min, prezidentas primė savo sprendimus ministrų pinigui, tai ta trapi taika gali būti sutrukdyta. Panas Tanak, tai kas įvyko prieš metus, sugriovė e, Kenijos reputaciją kai vienos stabiliausios e, valstybės Afrikoje. Politinės stabilumas ir e, laisva žiniasklaida yra dalykai, kurie sustiprina vienas kitą. Tai, kas įvyko šioje šalyje, labai yra netinkamas žingsnis, ypač atsižvelgiant tai, kad tai padarė žmogus, kuris teigia, kad jis parems didesnį atvirumą visuomeniai. Aš tikiuosi, kad prezidentas Kibakiai atsižvelgs į mūsų patarimą ir pasikeis savo nuomonę. Ir tai padės Kenijai uh, įgyvendinti savo uh, įsipareigojimus, kurti demokratinę vis, visuomenę, vadovaujant koaliciniai vyriausybei. Tai taip pat prisidėtų prie stabilumo visame regione. Taip pat aš norėčiau, pirmininkė, kad nariai išnagrinėtų uh, kad prezidentas atsižvelgtų į su, išnagrinėtų iš naujo siūlomus pakeitimus ir atsižvelgtų į visuomenės e, nuomonę. Labai svarbu ir yra, kad šioje šalyje neįsitvirtintų dar labiau e, daugiau stabil, nestabilumo, negu buvo iki šiol. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad gavau galimybę pasakyti dėl šio rezoliucijos teksto, dėl spaudos laisvės Kenijoje. Prieš vienerius metus, kaip daugelis kitų, aš labai nusivyliau kad po nesažiningų prezidento rinkimų Kenijoje kilo um, susidūrimai, demonstracijos ir daugiau kaip tūkstantis žmonių žuvo, daug žmonių neteko savo namų. Ir iš tiesų reikia tuos, kurie yra atsakingi už tai, patraukti baudžiamojin atsakomybėn. Taigi šiame kontekste labai prastos naujienos yra tai, kad uh, Sausio antrąją dieną prezidentas Kibakė pasirašė ryšių te, e, įstatymo pakeitimus, kurie, akto, kuris buvo, įstatymo, kuris buvo priimtas 98 metais. Tai kenkia spaudos laisvėje, nėra atsižvelgiama į tartautinės konvencijas, kurias pasirašusi yra Kenijos vyriausybė šiuose pakeitimuose yra numatytas vyriausybė, numatyta vyriausybinė cenzūra 66 skirsnėje prezidentui yra suteikiamos didelės teisės regu, e, kontroliuoti transliavimo e, radio ir televizijos transliacijas. Taip pat kitas skirsnis kalba apie tai, kad publikuojamas ir skelbiamas turinys gali būti kontroliuojamas vyriausybės. Šiam įstatymui prieštaravo žurnalistai, premjeras Odinga Ir tai, kad tie pakeitimo buvo priimti, rodo, kad tikrai nebuvo konsultuojamasi su koalicijos partneriais. Aš apgalėstauju, kad šis įstatymas buvo priimtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, madame Tomaševska. Dėkoju. Toliau ponė Tomaševska, vienai minutiai. UN frakcijos vardu. Pirmininkė, Aš iš savo patirties solidarnos judėjimai žinau, kad e, spaudos ir žodžio laisvė yra labai svarbi, bet tokia neprisijungia prie tarptautinių e, susitarimų, pasirašė įvairius e, tarptautinius dokumentus, kurie įtvirtina spaudos ir žodžio laisvę. Mes žinome, kad šiam prezidento sprendimui prieštarauja Rytų e, Afrikos žurnalistų asociacija. Mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad e, Kenijos įstatymai nebūtų pakeisti taip, kad tai pakenktų žodžio ir spaudos laisvei. Bet kokios cenzūros vedimas būtų labai uh, nenaudingas. Mes privalome reikalauti, kad būtų gerbiamos visų nacionalinių, tautinių ir e, religinių mažumų teisės. Mes puikiai žinome, kiek žmonių prarado gyvybės e, per e, riaušės, kurios kilo po prezidento rinkimų prieš metus. Tūkstančiai žmonių liko be pastogės ir mes tikimės, kad atsakingi už šiuos neramumus bus patraukti atsakomybėn. Dėkuoju. Dziękuję, panie przewodniczący. Pone Zewka, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Net jei ir paaiškėtų, kad kokia nors žiniasklaidos priemonė ar uh, žiniasklaidos atstovas prisidėjo prie e, riaušių ir neramumų, kurie kilo po prezidento rinkimų prieš metus, tai nėra priežastis uh, neleisti laisvai veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms šioje šalyje. Kenija iki minėtų neramumų buvo viena stabiliausių Afrikos šalių. Ir dabar viskas e, yra greunama. Pirmiausia, pradedant nuo žodžio ir spaudos laisvės. Ir aš manau, kad pasiekmes gali būti iš tiesų pražutingos. Inke. Kolegos, kodėl mums rūpi spaudos laisvė Kenijoje? Kodėl Europos parlamentas svarsto šį klausimą skubos tvarka, kaip žmogaus teisų pažeidimo atvejį? pirmiausia todėl kad žodžio laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė kaip nurodyta visuotinės žmogaus teisių deklaracijos devyniolika straipsnyje deklaracijos kurios signatarė yra ir kenija todėl ji kaip ir kitos šalys deklaracijos signatarės privalo laikytis ne tik jos dvasios bet ir raidės. vos prieš metus po prezidento rinkimų kenijoje vykę demonstracijos vėliau peraugę į riaušes ir etninius konfliktus kai buvo nužudyta daugiau kaip tūkstantis žmonių o dešimtys tūkstančių liko be pastogės yra svariausias argumentas neleisti pasikartoti panašiems įvykiams. todėl kenijos vyriausybė ir prezidentas turėtų veikti išvien ir gerbti savo pačių įsipareigojimus gerbti spaudos laisvę žodžio ir susirinkimų laisves o taip pat kas ypatingai svarbu kovoti su nebaudžiamumu patraukti atsakomybėn tuos kurie atsakingi už prieš metus vykusias riaušes. Ačiū toliau, ponas Matsakis. Aptariant humanitarinius klausimus ir žodžio laisvę, aš noriu pasinaudoti ir pasakyti, kad gazoje jungtinių tautų uh, būstinės buvo apšaudytos ir dega. Ir daugelis jų yra snaukinta. Ta pati lemtis ištiko ir Reuter į būstinę ir kitų tarptautinių žurnalistų e, būstinių. Ir aš noriu pasakyti, kad aš pritariu Junktinių tautų e, sekretoriui, kuris yra Izraelėje ir kuris visiškai yra įniršęs e, dėl Izraelio valdžios veiksmų. Ačiū. Monsieur Mazakis, merci pour cette déclaration, mais je n'aurais pas. Labai ačiū, ponė Mazakė, už šią deklaraciją. Be abejo, tai yra truputėlį ne visai savo vietoje išsakytas pasakymas, kadangi jūs e, paprašėte kalbėti spontaniškai ir mes kalbėjome apie e, įvykius Kenijoje. Dabar žodis ponui Detovič. Pone pirminkė, ponios ir ponai, mūsų rezoliucija dėl spaudos laisvės Kenijoje pasirodė labai tinkamu laiku, kadangi mes čia kalbame apie žmogaus teisės ir apie tai, kas atsitinka, kada diktatūros e, suvaržo tokias žmogus teisės. Taigi, nors e, tai yra vietinės reikšmės įvykiai, vis tik tai jie yra mums taip pat labai svarbus ir mes manome, kad iš tikrųjų prezidentas turi imtis veiksmų. Ši rezoliucija ragina e, demokratiza... įdėkti demokratizacijos procesą, kurio šaliai labai reikia. Ačiū toliau, panas Skevičiai. komunistų eros e, laikais e, Lenkijoje ir kitose valstybėse buvo tam tikri įstatymai, tam tikri teisės aktai, jog bet kas platinant informaciją, kuri gali grėsti viešai tvarkai, gali būti nubaustas. Tokios nuostatos valdžiai buvo labai parankios. Ir tai iš tikrųjų buvo savotiška bauginimo priemonė tiek atskiriam asmenim, tiek spaudai. Dabargi mes matome panašius žingsnius Kenijoje. Ir tokio tipo cenzūrai nėra jokio pateisinimo. Tokie argumentai negali būti naudojami, e, motivuojant, kad e, reikia pažaboti spaudą, nes jinai gali E, sukelti grėsmę taikai šalyje. E, spaudos laisvė yra viena iš kertinių laisvių. Ačiū toliau. Komisijos vardu ponas Špidla. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Pradžiai norėčiau pabrėžti, jog žodžio laisvė, įskaitant taip pat ir žiniasklaidos laisvė, yra vienas iš ramščių, kuriais remiasi Europos Sąjunga. Ši laisvė yra viena iš kertinių Europos laisvių. Ir kvestionuoti jos apskaitai negalima. Komunikacijos arba ryšių aktas, kuris 2009 metų pradžioje tapo statymu Kenijoje, gali apriboti žiniasklaidos laisvę. Todėl mes džiaugiamės, kad prezidentas Kembaki sausio 7 dieną sutiko peržiūrėti kai kurias abijotinas šio įstatymo nuostatas Taip pat reikėtų pabrėžti, kad e, ponas Kivakė kreipėsi į e, jos prokurorą ir e, tinkamą viešosios informacijos ministrą, kad jie susitiktų ir išanalizuotų tos įstatymo punktus, kurie kelia nerimą visuomenį. Žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė yra gero valdymo požymiai plačiai prasme. Ir tai vėlgi yra nesiejamas ES vystimus elementas. Aš esu įstikinęs, kad laisva ir atsakinga spauda yra būtina prielaida demokratijai ir teisiniai valstybei. Ji taip pat priklauso darnaus vystimosi mechanizmui. Taigi mes tikimės, kad Kenijos vyriausybė ir tinkamai žiniasklaida galės e, tokiu būdu sustiprinti pasitikėjimą vieni kitais. E, be abejo, Europos Sąjunga taip pat ketina dalyvauti e, Kenijoje šaukiamas susirinkime ir tikimasi, kad šalis ten iš tikrųjų parengs tinkamas e, rekomendacijas, kaip reikėtų pakeisti tą žiniasklaidos įstatymą. Kai dėl e, smurto komisija savo raštų sveikina vakį pranešimą, vakį ataskaitą dėl smurto ir mes galime palaikyti idėją dėl specialaus tribunolo įsteigimo, kad būtų nubausti tie, kurie iš tikrųjų kurstė tą nesantaiką ir smurtą. Labai ačiū. Komisarė, tuo mes diskusijas baigiame ir periname prie balsavimo. Balsuojame dėl šešių rezoliucijų projekto dėl Irano, Širinė Badit atvejais. Dabar nagrinėjame šešių frakcijų bendrą rezoliuciją, kurioje pakeičiama visos atskiros rezoliucijos, nėra pakeitimų. Balsuojame dėl tokios rezoliucijos, kokia pateiksta kas už. Prieš susilaikė, priimta didžia dauguma.